Boa tarde, colegas. Declaro uh, aberta esta sessão da subcomissão. Diena, kolegos, skelbiu eh, saugumo ir gynybos pakomitečio posėdį pradėtą. Man tenka pirmininkauti šio posėdžio pradžiai. Kadangi pirmasis vicepirmininkas šio pakomitečio buvusioje kadencijoje. E, man teko būti pirmąją vicepirmininkę, taigi aš e, šiandien kol kas pirmininkauju ir aš norėčiau paprašyti politinių frakcijų pateikti savo e, kandidatus į pakomitečio pirmininko postą. E Ačiū gerbiamą pirmininkę, aš kalbėsiu EPP frakcijos vardu. Norėčiau pasiūlyti kolegą Alain Donžon. Aš norėčiau paklausti, ar kitos politinės frakcijos turėtų kitų nominacijų, kitų kandidatų. Jei ne, tuomet e, e, tai tuo met laikysime, kad e, kolega Donžau galime e, patvirtinti pritarimu. Prašau, ponas Donžau, užimkite pirmininko vietą. Ponios ir ponai, mėly kolegos, noriu padėkoti už parodytą pasitikėjimą. Iš tikrųjų, man didelė garbė užimti šias pareigas. Ir noriu pasinaudoti šią progą ir ponui Valgau perduoti padėką. Iš tikrųjų, visi puikiai žinote, kaip puikiai jis dirbo, kaip jis puikiai vadovavo šiam pakomitečiui. Mes esame labai dėkingi. Šiandien mes toliau rinksime pirmininko pavaduotojus. į pirmo, pirmininko pavaduotojo postą. Prašysiu frakcijų iškelti kandidatūrą. <laughs> Merci, Monsieur le Président. Ačiū, panas pirmininkė. Noriu pasveikinti e, jūs ir prisidėti prie jūsų sveikinimų ponui Van Vogau, kuris tikrai labai puikiai dirbo kaip buvęs šio pakomitečio pirmininkas. Ir dabar savo frakcijos, SRD frakcijos vardu noriu pasiūlyti e, poną Justą Palecki. Atsiprašau. Pone Vronikolos kaip e, pir, į pirmo e, pirmininko pavaduotojo postą. Y a-t-il d'autres candidats pour la première vice-présidence Ar būtų kitų kandidatų į pirmi, pirmo pirmininko pavaduotojo postą? Ne. Tai ar tuomet galime plojimais pritarti šiai kandidatūrai, ar reikės slapto balsavimo? Ne, tai tuomet Pona Mavro Nikolas galime laikyti išrinktą į pirmo pirmininko pavaduotojo postą. Sveikiname. Pour la deuxième vice-présidence, į antrojo pirmininko pavaduotojo postą. Vėlgi suteiksiu frakcijoms žodį kandidatūrai pristatyti. Taip, esu panas Van Balen. Norika Nikolai Alde vardu norėčiau pasiūlyti į antrojo pirmininko pavaduotojo postą. Ji dabar išvykusi į misiją negalėjo būti čia. Taip, ponė Nikolai, mums pranešė apie tai, kad jo šiandien nebus čia. Ar yra kitų kandidatūrų? Ar kažkas pageidautų slapto balsavimo? Ne, tai tuomet plojimais pritarsime ponios Nikolai kandidatūrai. Į trečiojo pirmininko pavaduotojo postą. Prašom, ponegomis, jums vėl žodis kandidatūrą iškelt pirmininkė. Dabar jau atėjo laikas pasiūlyti poną Justą Palecki, SRD frakcijos vardu, į šį postą. Ačiū. Ar yra kokiu kitų kandidatūrų? Ne, tuomet mes laikome, kad ponas Paleckis yra išrinktas trečiuoju pirmininko pavaduotoju. Ir ketvirto pirmininko pavaduotojo e, rinkimas. Frakcijų vardu kas kalbės? Ja, für die äh, e, EVP-Fraktion schlage EPP frakcijos vardu siūlau Nežinau, ar kolega yra čia. Pona Lizaka. Ar yra kitų kandidatūrų? Ne. Tai tuomet plojimais galime pritarti pono Lyseko kandidatūrai ir išrinkti jį į ketvirto pirmininko pavaduotojo postą. Après la constitution du bureau, nous... Sudarėme biurą, dabar dėl tvarkaraščio. 2009 m. antro pusmečio posėdžio tvarkaraštis jums jau išdalintas. Kitas posėdis įvyks rytoj ryte, 9 val. ryto. Toliau rugsėjo trečią dieną, kai sugrįšime po vasaros, vėl bus posėdis ir aš noriu iš karto jau jums pranešti, kad mm, lapkričio 9 dienai numatytas posėdis yra anuliuotas. Nes e, Švedijoje turėsiu užsilaikyti aš pats ir mm, todėl mes nusprendėme, kad gal būtų geriau iš karto jau dabar anuliuoti lapučio 9 dienos posėdį, nes ir kiti gali užsilaikyti. Jeigu niekas nieko nenori dabar pridurti, tai